yra patvirtinti. Keletas komitetų nutarė pradėti tarp institucinės dėrybas pagal 69 e, taisyklę C e, dalį pirmąjį punktą darbo tvarkos taisyklių. E, jūs galite plenarinės sesijos puslapyje susipažinti su įgaliojimais darybų, taip pat bus paskelbta informacija protokole posėdžio pagal 69C taisyklę antrąjį punktą darbo tvarkos taisyklių frakcijų nariai e, jeigu e, jie pasiekia e, deramą ribą iki rytojaus e, antradienio rugsėjo 12 dienos vidurnakčio pateikti prašymą dėl sprendimo balsuoti dėl tokio sprendimo pradėti darybas. Jeigu nebus pateiktas toks prašymas, tai atitinkami komitetai gali pradėti.